kalbant apie demokratiją ir žmogaus teisės, e, reikia būtent jų, šių vertybių stiprinimą užtikrinti. Ačiū kolegai Galeriui. Toliau kolega Svoboda pusantros minutės. Dėkoju, ponė.